Ačiū labai. Dabar pereikime prie protokolų tvirtinimo. Tai yra 2009 metų spalio 8 dienos posėdžio protokolų ir e, e, protokolai jums buvo išdalinti. Ar kas nors norėtų pareikšti pastabų dėl protokolų? Nematau norinčių, tai reiškia, kad protokolai yra patvirtinti. Dabar pirmininko pranešimai. Parlamentarai atano.